ich darf sie bitten platz zu nehmen. liebe kolleginnen und kollegen gerbiami kolegos gerbiamis kolegos gerbiamos kolegės 2013 metais Liepos 4 dieną nutraukime mes, mes savo plenarnės sesijas, o dabar pratesime vasaros atostogų darbą. Taigi, kviečiu visus at, e, pradėti plenarinę sesiją po vasaros atostogų. Pradėsiu bloga žinia. Mūsų kolega Biski e, rūpiučio 13 dieną mirė. Ta